esinį. Gerbiami parlamentarai. Visų pirma, norėčiau padaryti keletą skelbimų. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis dėl Lisabono sutarties įgyvendinimo, kai ji įsigalios po kelių savaičių, bus sklandus. Aš stengsiuos padaryti viską, kas yra įmanoma, kad tai vyktų sklandžiai. Nuolat palaikau ryšį su Europos komisijos pirmininku ir pirmininkaujančia ES valstybė atstovaujančiu ministru pirmininku. Europos parlamentas yra pasirengęs pradėti naujos komisijos paskirtų narių klausimus. Mes esame pasirengę. Uh, tam ir perdaviau Europos komisijai ir Europos vadovų tarybai žinę, kad Europos parlamentas yra pasirengęs. Gruodžio pirmą dieną, tai yra kitą savaitę, bus žymima pasaulinė kovos su AIDS diena. Reikia prisiminti šios baisios lygos aukas E, aišku, reikia tai daryti kasdien, ne vien tik tai gruodžio pirmą dieną ir stengtis padaryti viską, kas yra įmanoma, kad būtų galima pažaboti šią baisę lygą ir sumažinti jos padarinius. Jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijos 61-osios e, metinės taip pat bus minimos. Reikia pasakyti, kad kai buvo balsuojama dėl žmogaus teisų deklaracijos, nebuvo balsuota nei vieno prieš. Tai labai svarbi žmogaus teisų gynimo konvencija ir todėl noriu atkreipti jūsų visų dėmesį į šį dokumentą. Europos parlamentas įtin rūpinosi žmogaus teisų apsauga. Dabar protokolas. 2009 e, e, metų lapkričio 12 dienos protokolas ir visi patvirtinti tekstai yra išplatinti. Ar būtų kokių pastabų?